Dear colleagues, good afternoon. Kolegos, laba diena. Klausiu, ar galime patvirtinti darbo atvarkę. Ačiū. Taip pat turime patvirtinti protokolus susirinkimų vykusių gruodžio 8, gruodžio 12, sausio 12, sausio 25 ir vasario 26 dienomis. Jeigu neturite pastabų ar prieštaravimų, protokolai patvirtinti. Toliau turiu keletą pranešimų. Visų pirma, noriu priminti nariams, kad šiandien 17.30 vyks bendras posėdis pagal 55 taisyklę, bendras posėdis su kolegomis iš jūri komiteto dėl e, pajamų mokesčio informacijos, e, kai kurių įmonių ir filialų e, pajamų mokesčio informacijos atskleidimo. Kaip jau jūs informavo sekretoriatas, rytoj ryte 8 ryto vyks bendras posėdis su Libė. Balsuosime dėl e, kovos su piknaudžiavimu sistemomis, siekiant plauti pinigus ir, ir, ir užsimti teroristinę veiklą. E, vasario 6 dieną mes vyko, atsiprašau, vasario 16 dieną vyko e, koordinatorių sutikimas, taigi kalbėjome apie priežiūros teisės aktus. PSD2 koordinatoriai susitarė kovo 9 dieną renkti klausimus dėl trečių šalių ekvivalentiškumo su Europos komisija ir ESAS dėl ekonominės valdysenos, ekonominio e, dialogo, e, keitimasis nuomonėmis su Eurogrupės e, pirmininku sutikimas vyks vasario 21 dieną 15 val. ir taip pat prašysime leidimo renkti dvi išvykas į Atenus ir Lisaboną. Toliau CCCTB koordinatoriai sutarė pasikviesti nacionalinių parlamento atstovus e, dalyvauti viename iš komiteto posėdžių, kai bus nagrinėjami su CCTB CTB klausimais susijusi, susiję dosie, tai bus 17 metų antrąjį pusmetį. Ir galiausiai, kaip žinote, ekon komitetas yra išsirinkęs tik pirmąjį vicepirmininką. Tai yra labai neįprasta padėtis, todėl e, komiteto biuras e, negali veikti ir esančioms aplinkybėms ekon koordinatoriai ir ekon pirmininkas nusprendė kreiptis į politinių frakcijų pirmininkus, kad būtų rastas sprendimas, kad jis būtų rastas kaip galima greičiau, kad e, būtų galima sudaryti komiteto valdybą, laikantis visų taisyklių ir procedūrų. Laukiame šių veiksmų mm. ir mes patys taip pat esame pasirengę veikti pagal darbo tvarkos taisyklės, kad baigtume formuoti komiteto valdybą. Ir platesnio sprendimo reikėtų ieškoti frakcijų lygių. Ar norite ką nors pasakyti? Ačiū pirmininkė. Norėjau paklausti, ar yra nustatyta data? Pirmininkas kalba ne į mikrofoną. Taip, su frakcijomis sutariau, kad atėjus reikiamam laikui tai bus padaryta, data yra parinkta, bet aš nemanau, kad dabar būtina ją nurodyti toliau vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaita, tai yra tri, trišaliai dialogai. Vyko trilogas vasario 4 dieną dėl geresnio finansavimo, e, finansinės programos 17-20 metams pasiekime politinį sutarimą. Tikimės, kad pakartotinės konsultacijos vyks po to, kai bus atliktas uh, techninis darbas, tos konsultacijos turėtų vykti kovo 22 dieną. O šiandien vakare vyks dar vienas trilogas dėl EFRAK. Na, dabar galiausiai galime pereiti prie penkto darbotvarkės punkto. E, nagrinėsime pakeitimus dėl e, Europos rizikos kapitalo fondų ir Europos socialinio verslumo fondų pranešimo. Pranešėja yra ponės ir papėti kainen. Žodis jums. Ačiū. Na, šiame pranešime labai sudėtingų dalykų nėra. Nėra labai smarkiai besiskiriančių nuomonių pranešime nagrinėjamomis temomis. Iš esmės e, yra pritariama pranešimui pritarima tam, kad būtų sudarytos lengvesnės sąlygos veikti rizikos kapitalo fondams Europoje. Tačiau nuomonės išsiskiria dėl reikalingų minimalių investicijų. Atrodo, kad sutariama, jog minimalus investicijų e, lygis e, rizikos kapitalo fondų atveju turi likti nepakitęs, tai yra 100 tūkstančių eurų. Ir e, dėl šios skaičiaus E, anksčiau, kai vyko pirmoji diskusija, buvo daug e, ginčiamasi. Aš asmeniškai norėjau mažesnio, mažesnės minimalių investicijų ribos ir norėjau numatyti mažmeniniams investuotojams tam tikrą viršutinę ribą. Aš čia vadovausi, vadovausi štai kokia logika. Dabar yra daug vadinamojo pietupėje skolinimo, yra įvairių e, finansavimo mechanizmų ir jie susiję su didelė rizika. Ir mes jau reglamentuojame mažmeninių investuotojų investavimo galimybės, jie e, lyg ir yra nuosaikus, bet vis dėlto bus ir tokių, kurie bus pasirengę labiau diskutuoti, per, labiau rizikuoti. E, ir turiu pasakyti, kad e, apskritai yra sunku suprasti, kokios yra rizikos padarinės. Kai kalbame apie e, rizikos kapitalo fondus, na, rizika yra didesnė, Ir, pavyzdžiui, galime matyti, kad saulės baterijos e, arba bus sėkmingai e, dėktos arba ne. Ir aš čia norėčiau pasiūlyti kompromisą. Galbūt komisija, bet jau ateityje galėtų pasvarstyti, ar galėtume turėti tokių mažmeninių investuotojų atitinkamą fondų struktūrą, kurioje būtų nustatytas mažesnis minimalių investicijų lygio reikalavimas ir numatyta viršutinė investicijų riba. O apskritai, aš su visko sutinku ir, kiek suprantu, didžioji dauguma pasisako už tai, kad minimalių investicijų reikalavimas nebūtų keičiamas. Yra ir kitas sudėtingesnis klausimas, tai yra nuosavų lėšų reikalavimas. Na, čia nuomonė skiriasi, kai kas prašo minimalių lėšų šimtas tūkstančių eurų ir tada ketvirtadalis nuo savų lėšų. Kita vertus, kai kas pasisako už tai, kad nebūtų reikalavimo jokio pradinio E, jokio pradinio mm, kapitalo, bet nuosavos lėšos turėtų sudaryti bent vieną aštuntąją administracinių išlaidų. Mes tengiamės e, dėl nuosavų lėšų numatyti kaip galima mažesnius reikalavimus, nes žinome, kokia yra rizikos kapitalo fondų padėtis pas mus palyginti su visų pasauliu ir kuo daugiau lėšų reikalaujama, tuo sunkiau yra kurti naujus fondus. O mums tikrai reikia naujo rizikos kapitalo, naujų rizikos kapitalo investicijų. Kiti kelia pagristą argumentą, kas bus su rizika. Na, viskas siejasi su investicijų pobūdžiu. Jeigu jums nepasiseka investuojant į rizikos kapitalo fondus, tai niekas e, čia jums nepadės, nesvarbu, ar turėsite 100 tūkstančių eurų ar vieną ketvirtadalį ilgalaikių pridėtinių išlaidų. Taigi mes apskritai e, kritiškai vertiname dabar numatytą fondų struktūrą mažmeniniams investuotojams. Tačiau mažmeniniai investuotojai turi būti pasirengę. O toliau kalbant apie pagristą reikalavimą, kad fondų valdytojai veiktų atsakingai. Tai čia, mano nuomonė, kyla kita problema. Tai yra kaip užtikrinti tinkamą priežiūrą, registravimą ir apskritai fondų veiksmų stebėseną. Reikia užtikrinti geresnę fondų priežiūrą viena vertus, kita vertus, kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, būtina sukurti tikrą e, rizikos kapitalo rinką Europoje. Tokios rinkos šiuo metu nėra, nes e, skirtingose valstybėse narėse galioja skirtingos registracijos taisyklės, taip pat įmamas skirtingas mokestis už priežiūrą, skirtingai aiškinami reglamentai. Ir dėl to labai didėja sąnaudos, e, fondams sudėtinga veikti kitose valstybėse narėse. Mano pradinis pasiūlymas buvo tas, kad ESMA, ES turėtų būti atsakinga už registraciją, o ne nacionalinės e, institucijos. Ji taip pat turi būti atsakinga ir už priežiūrą. Daug kas sakė, kad tai reikštų didelį pasikeitimą ir taryba galbūt čia nepademonstruos pakankamos politinės valios, bet uh, pakalbėjusi su įvairiais e, e, šaltiniais, įskaitant ir EFPRI, manau, kad aš savo pakeitimuose pasiūliau gerą sprendimą ir jam pritarė ir kai kurios kitos politinės frakcijos. Taigi mes taip sustiprintume, numatytume stiprų uh, vaidmenį Europos vertybinių popierių rinkų institucijai. Ji būtų atsakinga už e, rizikos kapitalo fondų tarp valstybinį registravimą ir priežiūrą visose valstybėse narėse. O nacionalinės kompetitingos institucijos būtų atsakingos už e, registravimą ir kasdienę priežiūrą, tačiau e, EFPRI turėtų teisę teikti išsames gairias, nustatyti registravimo procedūrų standartus, e, bendrą taikymą, taip pat minimalius reikalavimus ir priežiūros reikalavimus. Taip pat EFPRI turėtų prieigą prie registravimo bylų ir galėtų prižiūrėti, tikrinti nacionalinių institucijų taikomas registracijos procedūras ir kai tampa aišku, kad registracijos procesas netitinka reikalavimų arba kai nevyk, kad nevykdoma priežiūra, institucija galėtų įsikišti. Taigi, toks yra kompromisas. Manau, kad toks pasiūlymas gali susilauk, susilaukti politinės paramos. Manau, kad būtent apie tokį kompromisą mes turėtume galvoti. Toliau valdymo arba rinkodaros e, pasas. E, Dabartinėme reglamente šie dalykai netrodo gerai. Ir kai kas, įskaitant ir mane, sako, kad reikėtų kalbėti ir apie rinkodaros ir valdymo pasą, bet jeigu čia mūsų nuomonės išsiskiria, tai bent jau reikėtų tikėtis, kad komisija pasigilins į šį klausimą ir patikslins, kad būtų numatyta, jog kitais peržiūros etapais bus įtrauktas ir valdymo pasas. Aš stengiuosi su šiuo dosie dirbti kaip galima greičiau ir stengiuosi pasiekti kaip galima platesnį kompromisą, kad prasidėjus dėryboms su taryba parlamentas jau būtų vieningas. Ačiū. Dabar SND frakcijos vado, Salino vardą, panas Laidžių Morgano. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pano Kocorino vardu, jis negali dalyvauti ir paprašė manęs e, perduoti mūsų poziciją kolegoms. Bandysiu laikytis, kaip manoma, arčiau to, kas surašyta. Pirmiausia, ačiū kolegoms pateikusiems pakeitimus, ypač ačiū poniai Pietikainen. Džiaugiamės e, tuo, kad e, yra daug pakeitimo kuriuose kalbama apie tai, kas rūpia ir mums. Tai teikia ir nariai skirtingų šalių ir skirtingų politinių šeimų. Tai iš tiesų galima rasti bendro sutarimo taškų daugelio klausimų. Visų pirma, dėl valdymo pasų. kad registruoti e, valdytojai e, turėtų turėti galimybę turėti rinkodaros ir valdymo pasus, bet jeigu tai būtų, tai netiktų e, siūlomo teksto, bet koks pakeitimas reikštų, kad taip organizuoti subjektai turėtų nešti pernelyg didelę naštą palyginti su mažiau struktūrizuotais subjektais, jeigu būtų naudojamas valdymo patės. Tačiau kalbant apie nuosavus e, lėšas, e, e, kaip yra nurodyta komisijos pasiūlyme, kalbant apie vertės nustatymą, panas, kad Kocelina mano, kad tai reikėtų nustatyti reglamente, o ne RTS, nes mm, tam parengti priektų daugiau laiko ir e, tokiu būdu būtų galima užtikrinti daugiau teisinio apibrieštumo. Ir e, kiti nariai teikia pakeitimo e, tekstui, kurie panašus tai, ką išdėšiu, kaip tik tai todėl manome, kad yra galimybė pasiekti kompromiso, išlaikant bendrą struktūrą. Trečia, komiteto klausimų. Remiantis komisijos pasiūlymų priežiūros institucija negali primesti reikalavimų trečiuose šalise. Tačiau a, a, priežiūros a, vizitai turi, turi būti organizuojami panaudojant būtent tas lėšas tesnę priežiūrą vykdys atitinkamos institucijos, tačiau kyla klausimas dėl nesažinės <coughs> konkurencijos. Komisijos Galbūt komisinio atlyginimo nuostatas reikėtų įtraukti į pasiūlymą, rizikos kapitalo produktai ir socialinio verslumo fondai. Tai yra tokie fondai, kurie galėtų siekti aplinkosauginių tikslų, tokiu būdu prisidami prie uh, aplinkosaugos arba per Europos žalį fondą arba ESI žalį fondą. SND šešėlinės pranešės yra pasirengęs siekti kompromiso, ypač dėl didesnio vaidmens. Privaim labai vertina pastangas, kurias deda kolegos iš kitų uh, politinių frakcijų. Jie uh, pritarė jo nuomoniai uh, dėl uh, valdymo pasų nuo savų lėšų, komisinio mokesčio, todėl sumanytų, kad tais klausimais būtų manoma pasiekti kompromiso, uh, kad uh, kad galėtumėm parengti bendrą poziciją, kuri apriektų ir visas politinės partijas, ir visas valstybę. O kas toliau norėtų kalbėti, EKR e, nenori, Alde guoja e, žaliųjų vardu. So. Ačiū. Pirmininkė, mūsų šėlinis pranešėjas negali dalyvauti, tačiau jo vardu norėčiau pasakyti, esame tikri, kad dėrybinė grupė labai greitai pasieks sutarimo šio labai uh, e, svarbių uh, klausimų. Tokį norą išdėstė visos partijos, kurios prieš porą savaičių Strasbūrė dalyvavo pirmame šešėlinių pranešėjų sutikime. Uh, Filipo vardu norėčiau pateikti kairias pastabas. Visų pirma, norėtumėm pritarti pranešėjai dėl to, kad reikėtų stiprinti e, prie e, vaidmenį, siekiant sukurti tokį režimą, kad būtų numatytas ir rinkodaros pasas ir valdymo pasas pažymėjo, kad kai kurie e, dėrybų grupės nori norėtų sumažinti investicinę e, ribą siekiant e, investuoti į CEF fondus. Jeigu dauguma pasakytų už tokį požiūrį, tai reik, reikėtų stiprinti priemonės, kad būtų galima apsaugoti mažmenis investuotojus ir ir nustatant reikalavimus, kaip kad buvo ir Europos ilgalaikio investicijų fondo atveju, turint galvoje, kad dauguma frakcijų dabar e, siūlo reikalavimus dėl nuosavų lėšų susitelkiant vien tik tai veiklą ir, ir tasą, kad, e, kad kad tai tiesiog būtų poros savaičių testinumas užtikrinamas rimtos krizės atveju, tačiau mes manytumėm, kad reikėtų numatyti privalomą e, išpirkimą. Todėl siūlome tokius reikalavimus, kurie būtų nustatyti kaip dalis fondo turto pasiūlymas, pasiūlytas procentas e, galėtų priklausyti nuo fondo dydžio arba nuo to, ar yra kažkokių tai sutartinių įsipareigojimų dėl atpirkimo. Uh, ir e, norėtumėm kad, e, reikalauti, kad reikėtų laikytis atsargesnio požiūrio, kalbant apie turto e, rūšių iš, išplėtimą. Manytumėm, kad uh, įsipareigojimai turėtų priklausyti nuo laiko ir pirmojo investavimo atveju vyko iš tiesų tai turėtų būti įmonės, kuriuose dirba mažiau negu 250 darbuotojų ir kurių metinė apyverta neviršia 50 milijonų eurų. Antro investavimo atveju tai galėtų būti E, įmonės darbinančios iki 499 e, darbuotojų, metinė apyvarta iki 50 milijonų. E, dėl to reguliuojamose rinkose neturėtų būti galimybės prekiauti ir taip pat daugia šaulėse prekybos platformose. Ir dar Filipas norėtų pasiūlyti papildomus informavimo reikalavimus UIKO fondams Pač manome, kad tokie fondai turėtų metinėse ataskaitose pateikti aprašymą pir, visų pirma kai buvo atsižvelga į aplinkosaugos veiksmus jų investicijos požiūrį ir kaip investicijos prisideda prie inovacijų, pasinaudojant tokiais rodikliais, kurie įtraukė esmos parinktame uh, rodiklių rinkinyje. Taip pat reikėtų, kad būtų pakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti ekspos, kokį poveikį tai darys ES politikos tikslams. Nematau kitų politinių frakcijų šešėlių. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmas kalbės Burkhard Valts. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu aiškiai pasakyti, kad E, Sirpas Pietikainen pasiūlymus palaikau. Pranešėjas pasirinko pragmatišką proporcionalų požiūrį, kalbant apie EUVK ir kitų agentūrų veiklos reglamentavimą. Likščionis reglamentas nebuvo pakankamas siekiant mūsų užsibrėžtų tikslų, skatinant verslumą, naujovių taikymą Europos ekonomikoje. Europos pajėgumai yra nepakankami, kalbant apie <clears throat> e, turto e, finansavimą e, rizikos kapitalo turime nepakankamai, turime šią problemą spręsti, taigi būtina nustatyti praktiškai veikiamą valdymo pasą fondų vadovams. Reikalavimai administravimo pasui turi būti griežtinami laipsniškai. Mes norime, kad bendra sistema tobulėtų Europoje tolygiai ir kad situacija skiriuose valstybėse narėse nebūtų panaši į tam tikrą sulopytą kilimą. Aš taip pat manau, kad e, kalbant apie tam tikrus mastelius, čia negalima situacijos lyginti su AIS ir e, aš Tokiu būdu palaikau Sirpos pasiūlymus šioje srityje, kalbant apie esmai galiojimus, reikia vadovautis e, tikroviškų požiūrių, suteikti esmai tam tikrus įgaliojimus, kurių ji pati nepageidauja ir galbūt net negali su jais susidoroti, nebūtų labai prasminga. Ačiū. Ačiū, pirmas Perezovas. Ačiū pranešėjai už konstruktyvų bendradarbiavimą peržiūrinčią direktyvą. Iš tiesų mūsų tikslai buvo bendri ir mūsų parengtas pasiūlymas dėl teisės akto taip pat atspindi mūsų bendrą siekį peržiūrėti situaciją. Nemažai buvo kalbama apie esmos vaidmenį. Manau, kad tokio pobūdžio teisės aktus tvirtinant reikia pasikliauti jau e, turimą struktūrą ir ESMA garantuoja, kad šios rytė ES patvirtinami teisės aktai užtikrintų tam tikrą pažangą, kalbant apie mažmeninių investuotojų interesų apsaugojimą, tai reikia mums šio klausimo taip pat pasirūpinti, todėl aš atitinkamą pakeitimą pateikiau e, siekiant e, to vadinamo teisinio statuso identifikavimo. Ir e, atitinkamą pasiūlymą, manyčiau, reikėtų paremti. Pasko Zalino, socialistų šešiems pranešėjas, teigia ir aš pritariu dėl atitinkamo uh, ženklinimo, ekolo, ekologiškumo ženklų. Reikia sustarti taip pat dėl atstovavimo. Nes e, mes šiuo metu rizikos fondus priimančiam šalims nekeliame reikalavimo užtikrinti atitinkamą jų veiklos priežiūrą ir šį klausimą reikia išspręsti. Taip pat uh, makrofinansinio budrumo klausimą būtina atitinkamai aptarti ir priimti sprendimus. Taip pat reikia sudaryti vienodas veikimo sąlygas šiems fondams ir kitoms panašaus pobūdžio institucijoms veikiančioms, taigi čia kyla administravimo paso klausimas jo išdavimo sąlygos ir kas turi teisę EVCF ir socialinio verslumo fondai, e, manau, čia taip pat turėtų gauti vienodas sąlygas e, bei būtina užtikrinti šių fondų veiklos atitinkamą priežiūrą. Mes e, turime šios fondus padaryti patrauklesniais, tačiau nesukurti naujų e, hedge fondų, rizikos fondų, tam, kad žmonės, kurie pasirenka e, jiems patikėti savo santopas, nenukentėtų. Ačiū. Kadangi daugiau klausimų nėra iš salės, tai steiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Gertneriui. Ačiū, man pirmininkė, už tai, kad pakvietėte dalyvauti šiame posėdėje. Noriu priminti, kad kuomet 2013 metais mes pristatėme dvi naujas sistemas, tai e, per tą laiką pasiekėme tam tikrų sėkmingų rezultatų, tačiau jie nebuvo pakankamai sėkmingi, todėl pakankamai greitai mes ir pasiūlėme <clears throat> atitinkamą peržiūrą, kalbant apie EU ECA Tai tiek pramonės požiūrių, tiek, tiek kitus suinteresuotų subjektų požiūrių tam tikri tiksliniai e, mėginimai pagentis situaciją galėtų atnešti teigiamesnių rezultatų. Lyginant e, situaciją JAF ir ES, tiek fondų dydį, tiek rinkos e, dydžius, manau, kad e, Europoje dar yra labai daug neišnaudoto potencialo, reikėtų situaciją pagerinti. Du esminiai mūsų siūlomi pokyčiai pirmiausiai susijęs su e, fondų e, valdymo galimybių išplėtimu, leidžiant fondus valdyti e, didesniems, stambesniems valdytojams, tokiu būdu daugiau investuotojų šie fondai galėtų pritraukti, taip pat ir instituciniai investuotojai ir galų gale tiek Juveka, tiek Jusef e, įtvirtintų ir savo prekinius ženklus pasaulyje. Kitas e, svarbus dalykas yra e, tinkamo turto apibrėžimas, tai leis užtikrinti investicijų portfelio geresnį diversifikavimą ir leis fondams e, atitinkamai išaukti, padidėti. Turint omenyje, kad peržiūros siekis yra padaryti sistemas <clears throat> patrauklesniomis, mes nieko norime keisti, kalbant apie 100 e, tūkstančių eurų reikalavimą investuotojams, e, to pradinio dalyvavimo reikalavimą. Šis 100 tūkstančių eurų, šis 100 tūkstančių eurų riba buvo vertinama kaip tam tikras testas, išbandymas, nes e, vertinant bendrąją investuotojų situaciją, kitokios sumos būtų sunkiau administruojamos. Dėl nuosavų lėšų reikalavimo Mes siekiame, kad šios sistemos taptų patrauklesnės vadybininkams, todėl mes nustatė tą 100 tūkstančių eurų e, pradinio įnašo ribą. Manome, kad e, tokiu būdu bus galima padidinti rizikos kapitalo fondų patrauklumą. Šiaip norėjome palikti galimybę esmečių nustatyti atitinkamas sąlygas, tačiau po to persigalvojame. Šie nuo savo lėšų reikalavimai yra taikomi tik tai fondo valdytojams, o ne patiems fondams. Ir tai reiškia, kad investuotojai tokiu būdu būtų apsaugoti interesai nenukentėtų. Kalbant apie administravimo pasą, valdymo pasą, šiuo metu mes nematome siekio iš smulkesnių fondų valdytojų, kad jie steigtų fondus ne savo valstybėse narėse, todėl taikome šį reikalavimą tik tai e, stambiems fondų valdytojams, jeigu tas reikalavimas būtų taikomas ir smulkiems valdytojams, tuomet visas procesas pokyčių sulėtėtų ir situacija galiausiai taptų blogesnė nei ta, kurią dabar turime, taptų dar sudėtingesnė ir e, būtų tvirtinamos e, papildomos e, taisyklės, kalbant apie priimančios šalies ir paties fondo tarpusavio santykius, galbūt mes peržiūrėdami FMD dar grįšime prie valdymo paso klausimo, tačiau kol kas siūloma viską palikti taip, kaip yra. Taip pat mes pasižymėjome jūsų pasiūlymus teiktėsime daugiau galiojimo prie žiūrinčių fondų veiklą. Komisija šiuo metu peržiūri ESA reglamentus ir teikia savo pasiūlymus. Kol kas nežinome, ko baigsis šis peržiūros procesas, taigi negaliu šių konkrečių pasiūlymų dėl esmą įgaliojimų padidinimo pakomentuoti. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju komisijai. Dabar žodis pranešėjai. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams ir komisijai už jų pastabas. Thank you. Uh, so the timetable is the Ačiū. Taigi, terminai yra tokie. Mm, balsavimas kovo 22 arba 23 dieną, o tada pradėsime trilogus. Baigiame nagrinėti šį klausimą. Periname prie septinto klausimo, nes e, šeštas klausimas dėl finansinių technologijų yra perkeltas į rydieną. Septintasis punktas Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl 2013-2017 metų Europos statistikos programos dalinis keitimas ją pratesiant 2018-2020 metais. E, pranešėjas nori padėkoti visiems, kurie teikė pakeitimus. Dauguma tų pakeitimų buvo skirti patobulinti e, komisijos pasiūlymą, be nesigilindamas į mm, pasiūlytų pakeitimų detalės, aš e, paminėsiu keletas ryčių, dėl kurių daugiausia pasisakė kolegos. Na, visų pirma, keletoje pakeitimų e, siūloma e, įtraukti išsamius rodiklius apie migrantų ir pabėgėlių padėtį ES. Kai kas pasisako už tai, kad reikėtų parengti metodiką, kaip atlikti e, smurto dėl lyties tyrimus. Mm, čia reikia galvoti ir apie šioje srityje veikiančias institucijas kiti pasisako už užimtumo rodiklius, kuriais būtų išskiriamas ne tik darbas e, visą dieną ir ne visą darbo dieną, bet ir e, darbas pagal ilgalaikę sutartis, taip pat e, rodikliai atspindintis lyčių neligybę, taip pat kalbama apie konkrečius rodiklius dėl galimo valstybės narės pasikeitimo iš Europos Sąjungos, pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Tokia, tokia yra pirmoji pakeitimų grupė. Manau, kad daugumai tų pakeitimų būtų galima pritarti ir daugelį tų pakeitimų aš jau įtraukiau savo pranešimo projektą. Antras rytis. Keliose pakeitimuose yra pasisakoma už tai, kad būtų kalbama ne tik apie BVP, bet būtų įtraukiami ir kiti rodikliai atspindintys gyvenimo kokybę, aplinkos saugos tvarumą, išorės veiksnių poveikį nacionaliniams sąskaitoms. Trečia grupė. Buvo pateikta keletas pakeitimų, kuriais e, norima paskatinti e, bendri, apibendrintų e, rodiklių apie lyč, pajamų skirtumus kūrimą ir traukimą. Taip pat kalbama apie statistinės programas, kurios būtų patogiau naudoti. Taip pat kalbama apie duomenų teikimą interneto svetainėje, apskritai apie geresnį duomenų prieinamumą. Ponas Gygold pateikė tos pakeitimus. Noriu padėkoti kolegoms ir turiu pasakyti, kad remdamasis jais aš pradėsiu renkti kompromisus, kad suderinčiau vairių frakcijų poziciją. Ačiū. Apie frakcijos vardu šešėlinis pranešėjas ponas Mato. Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti jūs ir kolegas puikiai padirbėjus. Kaip sakė pirmininkas, pateikti pakeitimai yra geri. Šiame dokumente labai didelių pakeitimų nėra. Komisija kalba apie 10 prioritetų E, jis sako, kad svarbu atsižvelgti į statistikos poreikį ir tą statistiką teikti greičiau. Būtent to siekti raginama dokumente. Akivaizdu, kad politika turi būti formuojama remiantis kokybišką statistikos informaciją, kurią būtų galima palyginti ir kurie atspindėtų įvairius aspektus nacionalinių ir regioninių lygių. Taigi, statistikos sistemos Išplėtimas e, padės mums siekti trijų pagrindinių tikslų. Visų pirma, turėti kokybiškos statistikos informacijos. Siekti, kad toje informacijoje nebūtų trūkumų. Mes taip pat turėtume sugebėti greičiau reaguoti ES statistikos poreikius ir gerinti Europos statistikos produktivumą. Taigi tiek, daugiau neturiu ko pridurti. Ačiū. Nematau EKR frakcijos atstovų, dabar Aldės frakcijos vardu ponas Kalvėšamų. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Nes Manau, kad dauguma pritarė šiam pranešimui ir jis neturėtų sukelti ypatingų sunkumų. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad mano nuomonė mūsų biudžetas nėra pakankamo užmojo. Pranešėjas paminėjo tik vieną statistikos poreikį Ir akivaizdu, kad e, skiriamos lėšos yra tikrai jokingai mažos, negalėsime e, įvykdyti visko, ko norime, taigi teks kažką rinktis. Aldė yra suinteresuota ieškoti visų galimybių, kaip e, analizuoti egzistuojančius skirtumus, neligybę. Reikėtų galvoti ne tik apie bendrųjų nacionalinių pajamų indeksą, bet ir įvairius kitus rodiklius, kurie atspindi neligybę. E, netolygiai pasiskirstantis augimas e, kelia klausimų dėl mūsų demokratinių sistemų. Aš pritariu tam, ką sakė anksčiau kalbėjęs kolega, reikėtų mums didinti savo tarptautinį prestižą. Ir reikia galvoti ne apie, apie ekonominius aspektus. E, statistikos reikia ir e, komisijai priimant tam tikrus svarbius sprendimus dabar, pavyzdžiui, dėl migrantų ir pabėgėlių. E, statistikos mums reikia dabar ir galbūt mums reikėtų pagalvoti apie Europos statistikos agentūros steigimą. Na, kad turėtume duomenų, pavyzdžiui, koks yra nedarbo lygis Australijoje arba JAV, koks nedarbo lygis Rusijoje, na, galbūt jis tas, tie skaičiai bus suklastoti, bet kažkokių skaičių vis tiek yra. O šiuo metu mes tokių skaičiavimų neturime. Ir dėl to tenka apgailę stauti. Manau, kad mm, laikui bėgant turėsime geresnių statistikos domenų. Taip pat turime pasirūpinti, kad metodika būtų vienodesnė, nes kaip buvo pasakyta, yra pasakyta, sakoma, kad statistika yra geriausias būdas mel, meluoti ir jeigu mes ne, nesuderinsime savo statistikos metodų, tai įsivyraus visiškas chaosas. Žinoma, šis pasiūlymas tai yra toks ribotas mėginimas patobulinti sistemą, panaudojant e, tos menkus išteklius, kuriuos turime. Kaip jau sakiau, galėtume sutelkti dėmesį į neligybės klausimą. Esame pasirengę išklausyti visų jūsų pasiūlymų. Stengsime tobulinti šį pranešimą, bet tuo užsijims darbo grupė. Pirmininkė, ačiū už jūsų atliktą darbą. Ačiū ponas Sven Gygold. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už puikų pranešimo projektą. Jame yra išdėstyta daug problemų, kurios rūpi ir mums. Pavyzdžiui, bendrėjų rodikliai dėl smurto, dėl lyties, socialinė statistika, migracijos klausimai šie dalykai turi būti išsameu nagrinėjami, taip pat reikia galvoti ir apie platesnę tvaraus vystimosi darbo atvarkę. Be to, štai žvelgiant į Europos statistikos programą, reikėtų mums pažvelgti į tą darbą, kurį atlikome prieš keletą metų. E, turime pagalvoti apie tuos dalykus suprasti, kad tie dalykai, kuriuos su kitomis teisėkuros institucijomis rašėme į statistikos programą, nebuvo įgyvendinti. Mes turime gal pagalvoti su Eurostatu, kas statistikos programoje buvo įgyvendinta ir kas ne. Todėl mes pateikėme pakeitimų, kuriais primename kai kurias neišspręstas problemas. Ir norėčiau čia priminti tris dalykus. Visų pirma, Europo 2020 rodikliai Jie dažnai yra pasenę ir dėl kai kurių rodiklių naujausi turimi duomenys yra iš 2014 metų. Tai yra viena pagrindinių mūsų strategijų ir tai reiškia, kad e, informacija apie rodiklius turėtų būti daug naujesnė nei 2014 metų. Toliau duomenys turėtų būti skelbiami interneto svetainėje. Ačiū pirmininkė, kad e, apie tai priminėte. Tačiau šis tikslas dar neįgyvendintas. Yra kitų statistikos interneto svetainių, e, kuriuose kuriomis lengviau naudotis ir dėstytojams, ir studentams, kai jie nori renkti grafikus, diagramas, pavyzdžiui, kai rengia pranešimus universitetuose. E, Eurostato norint pasinaudoti Eurostato interneto svetainė, visų pirma, reikia susipažinti su e, programinė įranga, su e, technologijomis. Manau, kad tai tikrai nėra patogu ir neduoda naudos piliečiams. Be to, kaip buvo numatyta ankstesnėje statistikos programoje, reikia labai aiškiai tiksliai vertinti ekonominę veiklą, kaip tai siūlo daryti jungtinės tautos. Jungtinės tautos šioje srityje yra nuveikusios puikų darbą ir juo reikėtų pasinaudoti ir Europoje. Todėl mes pateikėme nemažai pasiūlymų. Taip pat džiaugiamės, kad ir kiti kolegos pateikė gerų pasiūlymų, pavyzdžiui, Aldė ir SNT frakcija dėl neligybės, kairieji dėl mokesčių slėpimo. Taip pat kiti e, kalbėjo apie rodiklio agregavimą, SND atstovas Žonas Fernandės apie žiedinę ekonomiką, taip pat kiti minėjo kitus rodiklius. Yra daug vertingų minčių ir lab, norėčiau paprašyti Eurostat pakomentuoti, ką dar iš dabartinės programos uh, E, jiems pavyktų įgyvendinti, o kas e, taip pat kaip ketinama spręsti senosios statistikos programos e, neišspręstus klausimus. Ačiū. Ačiū, atrodo, kitų šešėlinių pranešėjų nė, nėra. Dabar spontaniškai pasisakė ponas Animans. Ačiū. Aš pavaduoju ponę Kapel kuri negalėjo dalyvauti posėdį, už tai atsiprašau, mes turime kelias e, pastabas e, ir norėčiau pradėti pristatydamas principą, kad e, būtina pasiremti statistiniais duomenimis, siekiant įvertinti ES pažangą. Susidaro įspūdis, kad ta pažanga yra normatyvinis terminas, tačiau reikėtų ES vykdomą politiką grįsti moksliniais tyrimais ir kitais statistiniais duomenimis, o ne vien tik tai remtis e, statistiniais duomenimis siekiant įvertinti ES daromą pažangą. Ir tos projekcijos susijusios su demografiniais pokyčiais mes siūlome įtraukti dar papildomas nuostatas susijusias su demografiniais pokyčiais, gimstamumu, pabėgėlių problemomis, biudžeto sąnaudomis šios ir tie dėl klimato kaitos statistinių duomenų. Trečioji pastaba, mes čia taip pat remiamės požiūriu, kad būtina atkreipti dėmesį į naujausius įvykius e, susijusius su e, klimato kaitos statistiniais duomenimis tam, kad e, išvengtume sukčiavimo, pasirinkant tik tai tam tikrų mokslininkų išvadas, kurios yra palankios mūsų siekiams, nebūtų manipuliuojama statistika. Kitas pastebėjimas, komisija mano, kad valstybės narės negali tinkamai e, pasiekti reglamente užsibrėžtų tikslų, todėl reikia viską perkelti Europos Sąjungos lygmenį. Aš manau, kad nėra pakankamai įrodymų, kad valstybės narys negali surinkti pakankamai statistinių duomenų. ES galbūt galėtų imtis koordinuojančio vaidmens, tačiau negalėtų paprasčiausiai teikti, kad valstybės narys nepakankamai siekia užsibrėžtų tikslų. Ačiū. Ačiū. posėdį e, dalyvauja Peter Veras, stato generalinis direktorius. Taip, esu Peter Veras, esu Rostato direktorius atsakingas už SS valdyseną, įskaitant ir teisinę sąrangą taikomą Europos statistikai. Pirmiausia, norėčiau e, įvertinti pranešėjų, šešėlinių pranešėjų darbą. Ir, uh, pasidžiaugti norėčiau pakeitimais e, pranešimo projektui ir iš tiesų Europos parlamentas, e, komitetas labai rėmė statistiką, visuomet atkreipė dėmesį į tai, kad Europos piliečiams reikia statistikos domenų, kurie būtų e, išsamesni, labiau suprantami, laiku pateikami ir iš tiesų yra išsakyta parama Eurostatui pranešime būtų e, galima remiantis statistiniais e, duomenim informuoti ir Europos politikos formuotojus, ir, ir visuomenę. Ir iš tiesų tai ypač aktualu šiais neramiais laikais, kai iš tiesų vis labiau kvestionuojamas e, informacijos objektivumas, kalbama apie alternatyvius faktus. Uh, Ir šitos statistikos programos išplėtimas 18-20 metais e, nu, iš tiesų reiškia, kad nesiekiama yra e, perkurti 17-17 metų programos, bet kitame pradėti kurti visiškai naują Europos statistikos programą. Uh, Ir iš tiesų išplėtimo reikėtų siekti, kad gerai veiktų Europos statistikos sistema, kad ir toliau galėtų atitikti aukštus standartus, lūkesčius ir aišku, turint galvoje turimus išteklius, visos galimybės pulti ir atlikti labai daug papildomo darbo. Mes siekiame konsoliduoti sistemą ir kartu uh, Esame pasirengę ir, ir siekiame e, gyventi prioritetus, e, kad iš tiesų statistikos duomenės e, būtų rengimi taip, kad atitiktų politikos poreikius. Ir kaip pastebėjote, pasiūlyme iš tiesų numatome žingsnius į priekį ir nusibrėžiame ambicijas, kiek tai yra įmanoma, kiek tai yra pasitvirtinta, tokios rytise kaip migracija, socialinė aplinkos saugisnė statistika, kurios kitos rytis, kurios ten paminėtos yra. Ir todėl esame pasirengę su jumis detaliai diskutuoti ir dėrybų metu naujas idėjas iškeltas, pavyzdžiui, 83 pakeitime skirtame migracijai, 63 dėl Europo 2020 84 dėl, dėl platimo, dėl, dėl interneto svetainės, aš dar grįšiu prie pono Gygoldo klausimo ir pavyzdžiui 40, 45, 87, tai skirta energetikai ir 84 pakeitimas skirtas žemės ūkiai ir apie kai kuriuos jų šiek tiek detaliau. Pavyzdžiui, 63 pakeitime yra siūloma gerinti rodiklius, kad būtų galima stebėti, kaip gyvena Europa 2020 strategija. Ponas Gygoldas jau taip paminėjo. Ir esu tikras, kad jau visi įstikinę, kad tai, kad duomenys laiku būtų patikimi, labai svarbu Eurostatui. Visgi. Ir visi tai jūs taip pat sprantate. Ir, ir, ir, yra, vienas dalykas yra patikimas laikų, kitas dalykas yra tikslumas ir mes turime užtikrinti tikamą pusiausvyrą kiekvieno rodiklio atveju, kad būtų galima užtikrinti bendrą kokybę, kadangi, aišku, e, kokybiškumas priklauso jau nuo patikimo laiko e, ir, ir e, iš tiesų Per 12 mėnesių Eurostatas turi e, pateikti duomenės dėl keturių e, sričių Europo 2020 strategijos ir tai padaryti 20 metų tik e, vienas rytas čia išsiskirtų. Tai klimato kaita galiu paaiškinti, kodėl kai kurie duomenės, pavyzdžiui, dėl energijos vartojimo yra pagrista E, tuo, kad valstybės narės savanoriškai patikė duomenės. Čia turime siekti pažangos. E, o čia e, nėra numatyta privalomų terminų visgi. Duomenys pateikiami yra tik porą mėnesių vėliau negu 12 numatytų mėnesių. Ir aišku, kalbant apie uh, šiltam efektą sumečius naujasis, tai iš tiesų nu, ne, ne, nepakanka. Ir iš tiesų, kalbant apie rodiklius ir jų rinkinius, jie, jie, jie keičiasi, atsiranda nauji rodikliai, mes stebime tai, ko. Nu, pageidauja politinis ligmuo ir galvojame apie tai, kaip būtų, tai būtų galima traukti mūsų darbą. Taip pat norėčiau informuoti, kur Eurostatas visiškai nesiniai perėjo prie nuolatinio atnaujinimo proceso. Uh, Ir atnaujinami Europo 2020 vertinimo rodikliai ir kai atsiranda naujų duomenys, mes visuomet atnaujame savo svetainę ir tokiu būdu galima uh, E, bus galima kur kas anksčiau pateikti Europo 2020 metinę stebėjimo ataskaitą negu ankstesniais metais. Ir 62-64 pakeitime yra kalbame apie informacijos pateikimą e, Eurostato svetainėje. Pažįstu pano Gygoldą jau gan senai ir tikėjusiu, kad apie tai bus užsiminta Eurostatui. Aišku, e, didžiulis prioritetas yra tai, kad vartotojams būtų lengva naudotis vienatė ir čia, aišku, mes priklausome nuo vartotojų, tai yra pirmas mūsų sklaidos politikos prioritetas. Ir Turime efektyviai komunikuoti statistiką ir sutikti galimybę pasiekti, pasinaudoti statistiką visom vartotojų grupių. Galiu užtikrinti, kad pastaraisiais metais Eurostatas dėjo labai daug pastangų, kad geriau informuotų apie statistiką, kad gerintų savo svetainę. Kaip tik tai todėl buvo sukurtos interaktyvios vizualizacijos, žemėlapiai ir taip toliau. Ir prieš porą savaičių mūsų svetainė buvo patobulinta, atsirado nauja dalis, ten kiekvieną dieną skelbiama nauja informacija yra pateikiama ir sėkmingai veikia ir Rostato Facebook ir Twitterio paskyros, pritraukiami naujų vartotojų. Turėčiau pasakyti, kad reguliariai gauname teigiamų atsiliepimų apie paskutinius patobulinimus, pavyzdžiui, Apie tai kalba kaip tik tai Europos statistikos patiriamasis komitetas e, ir, aišku, iniciatyvų yra nemažai, kurios tikrinamos ir tikiuosi, kad tai ponia Gyvaldijus e, įtikins, kad šioje srityje imamės e, nemažai veiksmų ir neketiname sustoti ir, aišku, šitie pakeitimai paskatins galbūt, galbūt kalbėti apie tai, kaip daryti. Taip pat pradėjome renkti ir užsakėme išorės konsultantams atlikti vertinimą vertinimo studija ir um, jie siekiama įvertinti, kiek Eurostato svetainės atitinka vartotojų lūkesčius palyginti su panašiom e, svetainėm. Ir aišku, e, šių metų antroji pusė, kai bus studijos išvados, mes atsižvelgsime jas ir sieksime gyvendinti dėl kitų pakeitimų. E, yra tokių, kuriuos galėčiau sureaguoti, tačiau aišku, su. Esu bet pasi, pasirengęs pateikti pranešėjai detalių paaiškinimų, jeigu nu, tokių prireiktų. Ir baigiant, norėčiau pasakyti, kad pasiūlyme, sakoma labai aiškiai žinia, Europos statistikos sistema patenkina naujus poreikius ir lūkesčius ir iš tiesų mes norime, kad būtų tinkamai panaudojamas biudžetas skirtas Europos statistikai, kad tai sukurs reikšmingos pritinės verties, kalbant apie rezultatus ir kad tai padės valstybių narių statistikos sistemai. Tad e, esame ir toliau tikri, e, kad jums, e, jums remiant bus padidintas biudžetas ir kad nebus jokių papildomų sąlygų na, tam, kaip Eurostatas tai turėtų gyvendinti, nekalbant apie tai, kaip E, kokios dabar e, e, taisyklės yra bendros taikomos ir Eurostato biudžeto vykdymui ir daugiametiniai finansavimo programai. Ačiū pranešėjų komitetų iš pasiūlymų, ačiū už testinę paramą geresnei Europos statistikai. Norėčiau pakartoti, kad esame pasirengę pateikti detalesnių paaiškinimų, jeigu jų prireiktų. Dėkui. Thank you. Ačiū komisijos atstovams, taip pat ir šešėliams pranešėjams už jų indėlį į diskusiją. Manau, kad e, tikrai pakankamai rimtą suformavome pagrindą bendram darbui. Ir džiaugiuosi kad Eurostato atstovai pritarė daugumai pateiktų pasiūlymų, nepaisant to, kad egzistuoja tam tikri niuansiniai skirtumai, tačiau bendrai esu nusiteikęs teigiamai ir tikiu, kad sustarsime dėl primtino kompromiso tam, kad šis teisės aktas kuo greičiau būtų pradėtas įgyvendinti. Manau, kad daugiau nėra ką pridurti, nes jau pasakiau, kad iš esmės manau, kad visi pasiūlymai, kuriuos išgirdome, yra priimtini, išmintingi, tinkami, reikia dabar sustarti dėl konkrečių formuluočių. Tačiau esu nusteikęs optimistiškai, tvarkaraštis yra toks. Pakeitimų svarstymas. Ne. Gerai, balsavimas numatytas e, kovo 27 dieną. Aš galvojau, kad tai yra vasario 27, sako pirmininkas. Labai ačiū. Baigiame svarstyti numatytus darbo atvarkės klausimus. Dabar prasidės bendras posėdis su Jūri Teisės reikalų komitete, taigi skelbėme trumpą pertrauką.